turi įgaliojimus svarstyti šias temas ir be to mes turime teisę patvirtinti arba, arba panaikinti arba apginti e, parlamentarų neliečiamybę. Neliečiamybė arba imunitetas kaip savoka atsirado netaip seniai. Pirmieji tiesioginiai Europos parlamentų rinkimai įvyko 1900. 69 met, 79 e, metais, todėl ir uh, Europos parlamento neliečialybės savoka atsirado tik tada. O iki tol Europos parlamente dirbo nacionalinių parlamentų atsiųsti parlamentarai. Vadinasi, Europos deputatų gynyba buvo susijusi su nacionaliniu E, parlamentų neliečiamybės apginimo sistema. Analogiška sistema egzistuoja ir šiandien, bet padėti šiek tiek pasikeitė. Todėl šiandien ir norime teikti klausimų per šį seminarą apie susidariusius pokyčius. Mes norime geriau pažinti šią temą. Pirmasis klausimas, kuris mums rūpia, ar reikia reformuoti parlamentarų nepriklausomybės, ne, neliečiamybės aspektą ir kitas dalykas, jeigu taip, kokiu mastu. Europos Sąjungoje yra valstybių narių, kurios jau šiandienos posėdėje galėtų labai aiškiai pristatyti puikias savo valstybių sistemas. Kiekvienos valstybės narės sistema mums įdomi. Mes patys galėsime pateikti labai daug pavyzdžių ir iš Lenkijos, ir iš Vokietijos, ir iš Italijos. Uh, prašyčiau jūsų pabandyti pristatyti labai plačią šiandienos aktualių e, viziją. ES yra 28 valstybės narės ir kai kalbame apie teisės reikalų komitetoj rūpimą neliečiamybę, mes turime suprasti, kad kalbame apie kitokią juridinę sistemą negu valstybėse narėse. Kalbame apie Europos bendrijų lygmenį. Atitinkamai uh, E, turėsime vertinti, koks yra santykis tarp Europos parlamento narių neliečiamybės ir nacionalinių parlamentų neliečiamybių. Dar kartą šiltai sveikinu visus susirinkusius, sveiki susirinkę ekspertai ir man labai smagu, kad šioje salėje matome ir senųjų buvusių Europos parlamento narių. E, labai e, geras mūsų komiteto pirmininkas Giuseppe Gargani, sveikinu Jūs atvykus į šį posėdį. Žinau, kad jūs e, visuomet mielai sugrįžtate į Europos parlamentą. Tai e, jums suteikia didelį malonumą. Taigi, kolegos, sveiki, kad šiandien susirinkome. Kaip sakiau, tai yra viešas posėdis. Kiekvienas iš jūsų turite teisę pasisakyti ir teikti klausimų. Visų pirma, išklausysime pono Klaus Offermaną. Anksčiau jis yra dirbęs mokslinių tyrimų generalinėme direktorate. Be to, jis dėstė Vokietijos administravimo mokslų universitete. Prašom, žodis jums. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich darf gleich darauf hinweisen. Ačiū, gerbiamės pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad studija, kurią aš tada pristačiau, E, dabar yra išplatinta ir aš tik pakartosiu keletą e, jau sakytų dalykų. Pirmininkas e, jau nemažai ką pasakė, todėl aš neišvengiamai turėsiu pasikartoti. Kai kalbame apie Europos parlamentų, atsiprašau, parlamentų, nacionalinių parlamentų neliečiamybės gynimo įstatymą, statymus, turime suprasti, kad uh, jie išsirutuliojo kartu su demokratinės valstybės raida. Aš norėčiau apibriežti terminus. Kai kalbame apie neliečiamybę arba imunitetą, tai turim suprasti, kad daugumoje e, teisinių valstybių tai yra susiję su žodžio laisvė ir nuomonės reiškimo laisvė. Europos parlamento, parlamento narys turi teisę tą daryti. Tai yra vienas iš imuniteto aspektų. Kitas dalykas e, parlamento narys turi būti apsaugotas nuo persekiojimo ir areštavimo. Tai yra Europos parlamento, e, par, parlamentaro e, darbo neatskiriama dalis. Tai yra reikalinga parlamentaro oficialioms pareigoms atlikti ir balsuoti. O kai kalbama apie nebaudžiamumą ir atleidimą nuo atsakomybės, e, kai e, įvykis nėra susijęs su parlamentinė veikla, e, susidurime su daugiau sunkumų, nes skirtingose valstybėse narėse padėtis yra, tie atvejai yra vertinami skirtingai. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie tai, kas prancūziškai arba Belgijoje yra vadinama irresponsibilitė. Tai yra tarsi atleidimas nuo uh, atsakomybės. Angliškai tai yra e, vadinama freedom of e, responsibility, indemnitė vokiškai. Kitas dalykas, Prancūzijoje ir Belgijoje labai dažnai yra kalbama apie inviolabilitė. Italijoje sakoma apie inviolabilitą, Vokietijoje imunitet arba unforletzlichkeit. E, Junktinėje karalystėje kalbame apie laisvę nuo, e, nebūti e, areštuotam ir nešti, būti atleistam nuo atsakomybės. Nepaisant to, kad skiriasi terminai, turime pasakyti, kad tie skirtumai nėra tokie dideli. Ypač, kai kalbame apie žodžio laisvę. Bet, kai periname prie antrosios savokos dalies, atleidimo nuo baudžiamojo persekiojimo, čia padėtis gerokai skiriasi. Nuo nacionalinės sistemose padėtis yra skirtinga ir apie tai jau buvo minėta. Europos parlamento narių neliečiamybė e, išplaukia iš nacionalinių sistemų. Taigi viskas priklauso nuo to, e, iš kur yra Europos parlamento nariai. Viskas susiklostė istorijos bėgyje. Labai dažnai Roma yra minima kaip pradžių pradžia nes e, liaudės tribunolai ten e, suteikdavo apsaugą tam tikriems asmenims, e, tam tikromis priemonėmis, bet pažvelgime į tai, kokia padėtis yra dabar. Kaip jau buvo sakyta, neliečiamybė yra demokratinės valstybės asmeniui sutiekiama teisė. Ypač neliečiamybės principas įsitvirtino uh, XIX amžiuje. Po Prancūzijos rezoliucijos tada ta savoka įgavo daugiau galios, o Jungtinėse karaly, Jungtinėje karalystėje dar 1397 metais buvo numatytas e, toks neliečiamybės atvejis, kai Richardas II e, sugebėjo išvengti atsakomybės už e, savo elgesio padarinius. Bendruomenių rūmai prieimė sprendimą dėl karaliaus, prie, jam pritarė teismai, e, buvo priimtas sprendimas teismuose e, nuteisti Richardą antrąjį mirties bausme, bet tada bendruomenių rūmai pradėjo galvoti apie tai, kad turėtų būti pritaikytas imunitetas. Ir buvo išanalizuota visa galimybių e, visos, visos esamos galimybės ir bendruomenių rūmai. Tūkstantis šešišimtai dvidešimtaisiais metais e, pradėjo kalbėti apie žodžio laisvės įtvirtinimą. Teisų bilyje apie tai buvo kalbama. Teisų bilio konkretų straipsniai e, suteikia žmogaus, žmogui žodžio laisvę. E, apsauga nuo arešto. Tai yra kita e, imuniteto pusė. Vėlgi, savoka išplaukia iš angliškosios sistemos. Tačiau iš esmės ji yra susijusi su asmeninė laisvė konkrečiomis aplinkybėmis. Po 1789 metų revoliucijos buvo pripažinta, kad nacionaliniai parlamento nariai turėtų turėti tai, kas prancūziškai vadinama irresponsabilitė. Tada, kai jie įgyvendina jiems suteiktą mandatą ir nori išreikšti savo nuomonės. Taigi 1789 m. birželio 28 dieną buvo patvirtintas parlamento parlamentaro imunitetą tvirtinantis straipsnis ir buvo nustatyta, kad teismo bylos prieš parlamentarus neturi būti keliamos. Tada buvo sakoma, kad parlamentaras yra apsaugomas nuo baudžiamojo teismo ir E, taip pat jam suteikiama apsauga net tais atvejais, kai e, jo pažeidimas nėra susijęs su parlamentaro veikla. Vėliau buvo pateikta konstitucija, kuri dabar parlamentarizmo ištakomis tapo. Ir e, joje yra sakoma, kad parlamentarai negali būti persekiojami Jeigu nėra arešto orderio, bet e, paskui padėtis pasikeitė. Prancūzijoje buvo pasirinkta kitokia pozicija. E, ne buvo sekami sprendimai priimti Jungtinėje karalystėje. Prancūzijos pasirinktoje sistemoje buvo galvojama apie galios pasidalymą tarp parlamento ir vyriausybės, o tai išplaukė iš įvairių revoliucijų rezultatų. E, Prancūzijos nepriklausomybės įstatymai e, gali būti vertinami vienaip, jeigu vadovausimės Montesquieu filosofija. Kitose valstybėse būtų galima rasti e, nemažai prancūziškosios pozicijos kopijų, e, ypač kai kalbame apie e, žodžio laisvę ir neliečiamybę. Istorinėme kontekste galima pasakyti, kad Europos parlamento imuniteto įstatymai yra susiję su Europos vienybe tai yra reikalinga Europos parlamentui gali, savo jam suteiktoms galims įgyvendinti. ES teigimo sutartyse, kur kalbama apie Europos parlamentą, yra pasakyta, kad tai yra asamblėja. Asamblėja neturėjo tokių patigaliojimų kaip e, nacionaliniai parlamentarai dirbantys sostinėse ir nebuvo norima perduoti jokių suverenumo teisių. Bet po to 1962 m. kovo 30 d. buvo priimtas sprendimas ir parlamentinė asamblėja, dirbant ES lygių, pasivadino Europos parlamentaru, parlamentu. Ir parlamentarai, norėdami turėti daugiau teisų, norėjo būti nepriklausomi ir nepriklausyti nacionalinėms valstybėms. Jie nenorėjo būti siunčiami iš nacionalinių parlamentų ir nenorėjo būti vadinami asamblėje dirbančia Briuselėje. Europos parlamento tikrai pavadinimą e, įstatymų e, pats parlamentas įtvirtino 1978 metais ir nuo to laiko e, Europos parlamento pavadinimas dominuoja visur. E, jo narių teisų niekas nenorėjo derinti su nacionalinėmis sutartimis, bet būtent nacionalinėse sutartyse yra numatyta tai, kas reikalinga. Todėl buvo prie, e, parengtas priedas e, prie ES veikimo sutarties. 291 straipsnėje yra sakoma, kad valstybės narės suteikia Europos parlamento nariams tam tikrą neliečiamybę ir veiklos e, laisvę. Ir buvo minimas protokolas, kuris yra pridėtas prie sutarties, tas protokolas galioja iki šiol. Daug kartų jis buvo peržiūrėtas, bet reikia pasakyti, kad iki šiol tas protokolas tebe galioja. 291 straipsnė, kaip jau minėjau, yra kalbama apie Europos bendrijų e, parlamentų narių privilegijas ir imunitetą. Ir ten yra minimi mano minėtieji terminai e, responsabilitė, imunitė ir panašiai. devintajame straipsnėje yra minimi Europos parlamento narių vieši pasisakymai vykdant e, parlamentaro pareigas. Sakoma, kad už tai parlamentaras negali būti persikiojamas ar sulaikytas. Dešimtajame straipsnėje yra sakoma, kad Europos parlamento nariai turi tokias pat neliečiamybės teisės kaip ir nacionaliniai parlamentarai. Taigi jie negali būti persekiojami atitinkamai baudžiamąją tvarką. O vėliau buvo dar prirašyta, kad tos nuostatos galioja ir kelionės laikui parlamentarui važiuojant iš namų į Europos parlamento darbo vietas arba keliaujant tarp Europos parlamento vietų. Kaip gerbiamas pirmininkas sakė, iš pradžių e, į Briuselį buvo siunčiami nacionalinių parlamento delegatai, kurie posėdžiavo asamblėje vėliau virtus Europos parlamentu. Turbūt todėl protokolo dešimtajame straipsnėje ir yra minimos nacionalinės priemonės. Kitas svarbus žingsnis 1976 m. rugsėjo 20 diena, kai Europos parlamento nariai e, buvo renkami tiesioginiuose rinkimuose. Tada pasikeitė Europos parlamento suformavimo būdas. Tačiau įstatymo, atitinkama įstatymo šeštajame straipsnėje yra sakoma, kad Ir toliau taikomas 1965 metų protokolas. Ir e, nacionaliniams parlamentarams taikomas privilegijos ir imunitetai ir e, toliau yra taikomi. E, visa tai yra paminima protokole. Taigi, net ir po to, kai atsirado tiesiogiai rinkimai, E, kai Europos piliečiai Europos parlamento narius rinko tiesioginiuose rinkimuose, išliko e, galioti tas pats protokolas. Nacionalinės priemonės dėl imuniteto e, apsaugos skiriasi, todėl 90-10 straipsnėje numatytomis nuostatomis vadovavimas, skirtingų e, pilietybių parlamentarai gali būti skirtingai traktuojami. 1973 metų sprendimu Europos parlamento nariai nusprendė, kad būtų peržiūrėtas protokolas, aptariamasis protokolas ir kad būtų sukurtas e, kitoks požiūris į parlamento narius, priklausomai nuo parlamento sudėties. Be to buvo pasakyta, kad reikėtų uh, E, visiems parlamento nariams taikyti vieną bendrą teisės aktą. Tuo metu buvo e, apie tai daug kalbama, ypač apie nediskriminavimo principus dažnai būdavo diskutuojama, bet e, kad ir kaip bebūtų, iki šiol Europos taryba dar nėra prieimusi sprendimo dėl protokolo 9 ir 10 straipsnių. Tik Amsterdamo sutartyje buvo sukurta nauja nuostata, kuris sakė, kad Europos parlamentas tarybai su komisija pasitarus gali suformuluoti reikalavimus e, dėl to, kas, kokios sąlygos turėtų būti suteiktos jam mm, dirbti. Po to aš pats turėjau garbės e, dalyvauti tose diskusijose ir matėme, kaip atsirado ketvirtas ir penktasis straipsniai. 2003 metų birželio 3 dieną buvo priimta rezoliucija pakeitusi tuos straipsnius Rezoliucijos ketvirtajame straipsnėje sakoma, kad Europos parlamento narys negali būti ribojamas ir arba persekojamas už tai, kaip balsavo ar kokią nuomonę išreiškė. Vieno Europos parlamento nario prašymų Europos parlamentas e, turės spręsti, ar toks pažeidimas e, egzistuoja ar ne. Penktajame straipsnėje sakoma, kad bet koks asmens laisvės apribojimas be paties, be parlamento e, pritarimo yra neįmanomas, nebent e, tas asmuo yra e, pagaunamas nusikaltimo vietoje. Atitinkamo statuto įstatymo ketvirtame ir penktame straipsniuose yra pasakyta, kad jie galioja tik tada, jeigu protokolo 9 ir 10 straipsniai yra anuliuojami. Kadangi protokolas priklauso pirminiai teisiai ir jo negalima pakeisti statutu, e, matėme, kad jo straipsniai dominavo. Taryba nepriėmė tokio pasiūlymo ir buvo priimta rezoliucija 2005 m. rugsėjo 28 dieną ir Liepos 6 dieną 2006 metų, pagal kurią e, buvo prašoma pakoreguoti Europos parlamentarų statutą kuris galiojo nuo 65 metų. Taigi mes iki šiol vadovaujamės 1965 metų protokolu. Matau, kad mano jau laikas baigėsi, dar porą trejato komentarų pasakysiu. Koks yra tikrasis uh, kokia yra praktika Europos parlamente. Aš žinau, kad nuo pat pirmųjų uh, E, visuotinių rinkimų e, yra svarstomi e, atvejai dėl imuniteto panaikinimo. Pačioj pradžioj vis dar buvo kalbama apie deleguotus parlamento narius iš nacionalinių parlamentų, o dabar e, po visuotinių rinkimų neliečiambės panaikimo svarstymų yra vis daugiau. 2005 metais buvo atlikta e, studija, kuri sudaro daugiau negu šimtą puslapį. Jose, joje analizuojami įvairūs um, neliečiamybės panaikinimo atvejai ir matome, kad dažniausiai e, tai yra susiję su nuomonės reiškimu arba uh, įvairiais parlamentarų pareiškimais, kurie e, sukelia sunkumų. Kai reikia priimti, kada reikia imtis konkrečių priemonių prieš vieną ar kitą parlamento narį. Tada yra pradedama taikyti fumus persekucionis principą ir e, Europos teisingumo teismas yra daug kartų net svarstęs E, tokias bylas ir Europos teisingumo teismo sprendime yra sakoma, kad Europos parlamentas dilba, sesijos trunka vienerius metus ir e, per pertraukas tarp dalinių sesijų gali būti svarstamas neliežimės panaikinimas. Dabar jau nuspręsta, kad padėtis turi būti pakeista ir renkant, išrenkant Europos parlamento narį, jam yra suteikiama neliečiamybė ir paskui atitinkamai jį galioja penkerius metus. Taigi dešimtajame straipsnėje yra pasakyta, kad neliečiamybės E, savoka yra naudojama, negali būti naudojama e, tiems veiksmams, kuriuos parlamentaras atliko prieš rinkimus, prieš tapdamas Europos parlamento nariu. Kalbant dėl neliečiamybės įstatymų, galime pasakyti, kad teisės aktų uh, E, rengėjai, parlamentarai gali veikti nepriklausomai. Parlamento veiklos darbo tvarkos e, taisyklėse yra numatyta, kad parlamento, parlamentaro neliečiamybė yra būtina prielaida viso parlamento nepriklausomybė. Ačiū. To buvo bardzo interesujące. Dėkuoju, ponui Offermanui. Jūs patikėt mums e, gerą parlamentinio imuniteto istorinę apžvalgą, jos e, taikymo srity, tame tarpe ir tai, kas susijęs Europos parlamentu. Ačiū. Matėme, kad yra didelė nuostatų įvairovė įvairiose valstybėse narėse. Ačiū, kad paminėjote ir fumus persekucijonis principą. Iš tikrųjų, su šia problema susidarime kasdieną, kai gauname prašymus naikinti narių imunitetą. Taigi, išklausėme istorinę apžvalgą, o dabar e, pasiklausykime apie ateitį, ką reikėtų e, šiame etape nuveikti. E, apsprendžiant Europos fronto narių imunitetą ateityje, kokių reikėtų imtis priemonių. Įvairiausių yra buvę pasiūlymų e, ir, ko gero, atėjo laikas mums juos apibendrinti ir pakeisti savo taisyklės. Tad žvelgdami į Europos parlamento narių imuniteto ateitį turime išklausyti, ką mums pasakys Giuseppe Gargani. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti širdingai iškvietimą, todėl kad aš pirmininkavau šiam komitetui ir taip pat bendradarbiavau su jumis, su tokiu svarbiu parlamento nariu. Ir Mm, manau, kad e, tikrai tokios diskusijos yra labai svarbios, labai svarbu diskutuoti apie teisės aktų nustatytas e, garantijas ir imunitetą, nes e, nors imunitetas yra ir įtvirtintas vis dėlto dėl politinės krizės m, mm, gali nukentėti, juo yra abejojama. Taigi labai svarbu įvertinti, koks yra dabar naujas E, atspalvis to imunitetų, kaip, kokia nauja e, jo reikšmė. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę aptarti šią temą. Europos parlamentas, kaip ir nacionaliniai parlamentai, nesugebėjo tvirtinti vienodos e, praktikos paremtos bendrais kriterijais. 2004-2009 e, metų kadencijoje mes apibrėžėme gana aiškę daugmaž mm, suvienodintą kryptį, kurią reikėjo eiti. Na, o e, kitoje kadencijoje nuo 9 iki 14 metų komitete Buvo šiek tiek neigiamų pokyčių, todėl kad e, reikėjo remtis naujais teismo sprendimais ir dėl to parlamento nuomonė keitėsi. Imunitetas, kaip kad ir minėjo Hoffmanas, e, yra visose te, demokratinėse sistemose. Juo yra ginama m, mm, e, teisės aktų leidimo valdžia, ginamas ne vienas atskiras parlamento narys. Ir tik jeigu jos negalime užginčyti, tuomet parlamento nariai gali laisvai išreikšti savo nuomonę. Norėčiau pacituoti vieną liberalų e, mokslininką, Ralfą Darendorfą. Jis e, teigia, kad parlamentuose šiuo metu e, mažėja e, E, tikėjimas, e, kad konstitucija, e, konstitucinė sistema yra svarbi. Parlamentinė demokratija silpnėja ir tampa tiesiog apsauda parlamentinė biurokratija. Kalių atskirimas leido vyriausybė parlamentui ir teismams prisimti atskiras uh, atsakomybės sritis ir buvo nustatyta, kad negalima kištis į kitas, ne savo sritis. Taigi parlamentinės prerogatyvos gynimas yra labai e, svarbus parlamente. Turi būti laikomas tam tikras atstumas nuo teismų visose Europos šalyse, bet ypač Italijoje. E, kilo e, krizė santykiuose tarp e, valstybės ir teismų. Teismams yra mm, e, suteikiamos per didelės galios, dėl to kaip ir pradėta kovoti su politikais. Ir dėl to gali būti e, panaikintas parlamentarų teisėtumas. Teismai E, tampa vis svarbesniais Europoje ir ypač Italijoje. E, jų vaidmuo apima daugelį sektorių, kur, į kuriuos anksčiau kištis nebuvo galima. Ir dėl to kilė, kilo pavojus senioms privilegijoms. Dėl to atsirado, dėl to trūksta pusiausviros tarp galių ir tai mato visi E, reikėtų padiskutuoti, ką reiškia imunitetas šiuo metu. Imuniteto užtikrinimas yra kaip ir leidimas veikti. Tik taip galime užtikrinti parlamento narių laisvę e, ir taip pat ir laisvę kitų galių atžvilgių. Imuniteto atsisakymas neturi jokio teisinio poveikio. Parlamentas ir toliau yra saugojamas. E, dėl to imunitetas, nors ir kinta demokratija ir kinta principai, vis dėlto būtinas Kas teigia, kad ši prerogatyva jau yra pasenusi, todėl kad gale ji nėra tik vieno žmogaus rankose. Mm, nes šiuo metu veikia tam tikra funkcijų sistema. E, turi būti užtikrinta nepri, užtikrintas nepriklausomumas nuo teismų. Teismai šiuo metu e, imasi politikų persekiojimų, net to nesuvokdami. Reikėtų vis dėlto įvertinti, kokia kryptimi turėtų eiti parlamentas, kokiu veiksmu turėtų imtis. Teigiama, kad Italijos konstitucinėme teisme, konstitucinio teismo sprendimuose ir ES teisingumo teismo sprendimuose yra teigiama, kad turi būti apsaugotos e, parlamento nario funkcijos. Jeigu apsaugotume tik vieną asmenį e, ir jo nebaustume, atskirdami jo veiklą nuo funkcijos, nuo namų funkcijų, tuomet būtų tai tikrai absurdiška e, situacija. Parlamento nariai atstovauja tautai ir dėl to jiems turi būti garantuota autonomija. Parlamentas e, turi būti saugojamas tam, kad e, išliktų galių pusiausvyra. Pasakysiu vieną svarbų dalyką. Noriu paminėti dvi bylas. E, du atvejus, kurie, manau, tikrai gali mums daug ką paaiškinti. Italijos senate prieš kelis mėnesius buvo paprašyta pritaikyti kardomą įkalinimą vienam senatoriui AA. Dėl jo e, nusikaltimo jis buvo kaltinamas bankrotu. E, ir buvo teigiama, kad jis, eidamas parlamento narių funkcijas, pasiūlė teisės aktų pasiūlymus, kurių, kurie buvo naudingi vienai įmonėje. Ir tas kardomasis kalinimas. E, buvo pateisinama teigiant, buvo pateisinamas teigiant, kad tas parlamento narys ir toliau būtų e, nusika, tęsęs šios nusikaltimus, patvirtindamas, pasiūlydamas kitus teisės aktus, kurie buvo, būtų įtartini. Taigi matome, kad šiuo atveju tikrai kišamasi į teisės aktų leidybą ir tai, yra, tai nueinama dar toliau negu uh, iki fumos persekucionės. Manau, kad į tai reikėtų tikrai atkreipti dėmesį. Parlamentą reikia apsaugoti. Dar vienas pavyzdys yra susijęs su šio, su šio komitetu. Parlamento narys Gabrielė Albertinė e, buvo apkaltintas e, vieno teisėjo. E, jis buvo apkaltintas apšmeištu. E, Albertini neigiamai įvertino vieną apklausą, kurioje jis dalyvavo e, todėl kad įtariamasis buvo pakvistas į teismą 16 valandą ir jie apklausė tik naktį ir galėjo vykti namo tik ryte. Taigi Ponas Albertini teigia, kad tai buvo beveik gestapo metodai. Bet tą patį teigia ir apklausiamasis asmuo. Bet teisėjas padavė į teismą tik parlamento narį, tik Albertinį, nes šiaip jeigu norėjau būti teisingas, turėjo apkaltinti abus. Abu parlamentas, Europos parlamentas ne neišsaugojo parlamento narių imuniteto, bet reikėtų pabrėžti, kad aukščiausioji teisėjų taryba nusprendė tą teisėją perkelti, į, dirbti į kitą vietą ir pakeitė jo e, funkcijas. Jis jau nebedirba e, baudžiam, baudžiamosiose bylose. Taigi, Kaip matote, buvo imtasi veiksmų prieš patį teisėją. Aš jums pasitavau e, šiuos du atvejus tam, kad suprastume būtent, e, kad reikėtų dėmesį skirti ir funkcijoms. E, parlamento narys vykdė kontrolę, jis atstovavo piliečiams Ir iš tikrųjų jis turi galėti pareikšti savo nuomonę, kai jos prašoma. Jis tai daro stovaudamas tautai. Reikėtų pripažinti, kad modernioje demokratijoje diskusijos vyksta ne tik parlamente, e, Tai vyksta taip pat ir per viešos, viešasias žiniasklaidos priemonės ir e, ten vykstant diskusijoms turi būti taikomas aštuntasis e, protokolo straipsnis. E, parlamento funkcijos neturi būti vykdomos tik pačiame parlamente, nes jas gali tekti vykdyti bet kur parlamento narys jas vykdo visur. Europos parlamento nariai tiesiogiai atstovauja Europos piliečiams. Taigi jie turi pasisakyti viešosiuose diskusijose, e, kurios vyksta su piliečių visuomenė, ypač šiuo svarbiu momentu. E, e, kompetitingas komitetas turi įvertinti, ar parlamento nario užsakyta nuomonė dėl kurio yra vertinamas jo imunitetas, yra susijusi su viešuoju interesu ir turi politinės svarbos. Ir ar jis pasisako e, tema, kuri turi viešosios svarbos. E, parlamento narys pasisako, pavyzdžiui, e, tokiamis temomis, kurios svarbios visą visuomenę, jis pasisako vykdydamas savo funkcijas. E, teisės e, Europos parlamentas turėtų ginti Europos parlamento narius, jiems vykdant jų funkcijas. Taigi jo parlamento nario dekl... pareiškimai turi būti saugojami. Mm, žinoma, parlamentas turi įvertinti, kada yra, tarkim, įžė... pastako įžeidimų atvejų, kažkokių arogantiškų pasisakymų. Norėčiau dar pabrėžti, kad uh, 11 metų mm, rugsėjo 6 dienos e, teismo sutartyje yra teigiama, kad e, parlamento pareiškimas ir neparlament akte nėra atskiriamas nuo jo funkcijų remiantis aštuntuoju protokolo straipsniu. Taigi nepriklauso e, jo, šis vertimas nepriklauso nuo to, kurioje vietoje yra tas pareiškimas padaromas, ta nuomonė išsakoma. Taip pat nuomonės vertinimas turi būti vykdomas plačiaja prasme. E, Šie, e, ši nuomonė turi būti susijęta su parlamento, parlamento nario funkcijomis. Taigi, ponė pirmininkė, manau, kad tai yra labai svarbi tema. Parlamentas turi atsižvelgti į šį klausimą e, e, ir turi įtvirtinti teisėjų kuros e, funkcijos pirmumą, tam, kad e, deputatams, parlamento nariams būtų sugražintas prestižas. Manau, kad parlamentas turi nuspręsti, remdamasis 8 ir 9 sutarties straipsnių, atsižvelgti, kada atsižvelgti į teismų sprendimus, bet turi taip pat e, formuluoti ir savo vertinimus. Mes turime patys vertinti ir priimti sprendimus. E, parlamentas turi priimti sprendimus tam, kad teismai būtų orientuojami, eitų tinkamą kryptimį. Konstitucinės teisės profesorius Robert Burke, Yale universiteto dėstytoja, savo knygoje, kuri vadinasi Vyresnysis teisėjas, e, rašo taip. Kai konstitucija, konstitucijos priežiūra atiduodama į teisėjų rankas, Rezultatai, kurie yra prašti šioje knygoje, yra neišvengiami. Ten, kur yra kontroliuojamas, kontroliuojamas konstitucijos vykdomas, susiduria dvi galios. Demokratinė, demokratinis principas, kuriam atstovauja e, vyriausybė, ir nedemokratinis principas, kuriam atstovauja teismai. Ir tie, kurie kūrė valdžią, neįsivaizdavo, kad vienas iš šių principų galėtų imti viršų kada nors ateityje. 20-ame amžiuje būtent taip ir atsitiko. Ir stipresnė yra būtent antidemokratinė jėga. E, tautos, kurios nenori atsisakyti galių save e, valdyti, turi spręsti šią problemą tai yra kovoti su tais antidemokratiniais išpoliais. Citatus pabaiga. Taigi, pirmininkė, gerbiami kolegos, kaip matote, ši problema kyla ne tik Europoje, Brok, Bork nėra europietis. Nu, taigi, parlamentas turėtų vykdyti savo funkciją, imtis savo vaidmens ir užtikrinti, kad būtų, kad išliktų jo prestižas. Nes būtent tokie yra atstovų, tautos atstovų E, e, būtina funkcija. Dėkuoju ponui Garganį. Mes su pono Garganį diskutavome gana išsamei apie imunitetą ir praeitįje. Žinoma, skirtingai vertinamos galiuojančios taisyklės ir žinau, kad kai kuriais atvejais pasitelkiamas populistinis imuniteto apsaugos požiūris. Na, manau, kad jis yra, nėra teisingas. Kitas ekspertas, kuris pasakys, yra Saša Hart. Konstitucinės lyginamosios teisės profesorius iš Mastrichto universiteto. Jis pristatys ryšį tarp parlamentinio imuniteto ir Europos kontekstų. Prašau. Thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai komiteto nariai, ponės ir ponai. Dėkoju už galimybę ir garbę pasisakyti prieš tokią garbingą auditoriją. Aš pabandysiu pateikti argumentus už tai, kad tiek žmogaus teisų ir ES teisingumo teismo praktika atsargiai, tačiau tvirtai linksta link funkcinio požiūrio į parlamentinį imunitetą. Kad galima šią tendenciją būtų pastebėti, labai svarbu prisiminti, kaip jau ponas Ofermanas minėjo, kad parlamentinio imuniteto terminas apima du e, imuniteto e, lygius, kurie Europos parlamento lygių e, eina viena šalia kito. Visų pirma, eina kalba apie neliečiamumą ar eh, inviolability. Eh, taip pat eh, galima kalbėti apie neatskaitingumą, kai kalbama apie saviriškos laisvę parlamente, laisvę balsuoti, pasisakyti, vykdant savo funkcijas arba, kaip kitur sako, e, pasakinėti, kai to yra tikrai būtina vykdant savo pareigas. Kai kalbame apie savo funkcijų vykdymą, tai e, toks imitetas šiuo atveju yra absoliutus ir nuolatinis, netgi tada, kai e, mandatas baigėsi. Antra vertus, neatskaitingumas E, visų pirma yra susijęs su veiksmais e, išeinančiais už įgaliojimų ribų. Taigi tai susiję su parlame, buvimu parlamento nariu. E, toks imunitetas yra ir ribotas, jis apsaugo narį tik nuo kai kurių priemonių, tokių kaip sulaikimas ar areštas, ar laisvės atėmimas. Ir labai retai apriboja bet kokias teisinės priemonės prieš parlamento narį. Taip pat yra ir apribojimas laike, e, paprastai eina kalba tik tai apie sesijų laikotarpį, nors Europos parlamentų laikoma, kad sesija tęsiasi visus metus. Na ir e, dar vienas apribojimas e, yra tai, kad daugumą atveju toks neatskaitingumas gali būti naikinamas. Šiandien plačiai sutariama e, tiek praktikoje, tiek tarp akademinės bendruomenės kad e, tam tikras imuniteto neliečiamų lygis yra reikalingas, norint užtikrinti parlamentų funkcionavimą. Tačiau e, reikia laikytis ir tam tikrų išlygų, tai yra visų pirma užtikrinti lygybę prieš įstatymą. Ir taip pat sutarėme dėl to, kad kuo platesnis imunitetas, tuo didesnė piktnaudžiavimo galimybė. Todėl uh, teismams, sprendžiant imuniteto klausimą, tenka spręsti, kur yra ta linija tarp būtino imuniteto užtikrinimo ir e, piliečių teisių užtikrinimo, apie ką kalbėjo ponas Gargani. Kai e, žiūrime į Europos žmogaus teisų teismo praktiką, tai matome dviejų tipų bylas tenai. Šeštasis straipsnis - teisė į sąžiningą teismą ir e, e, galimybė e, pasinaudoti teisingumu. Ir dešimtas straipsnis - tai yra saviraiškos laisvė. Taigi, e, žiūrima, ar visų pirma, ar nebus e, pažeista laisvė į teisingumo siekimą ar prieiga prie teismų ir pagal dešimtą straipsnį taip pat ar nevaržoma saviraiškos laisvė. Parlamentinis imunitetas e, paprastai neturi potencialo tą laisvę varžyti, tačiau Strasbūro teismas yra sprendęs, ar parlamento nariams nereiktų steigti didesnės e, e, žodžio laisvės negu kitiems piliečiams. Ir tai ypatingai aktualu, kai kalbama apie pasisakymus, kurie kursto neapykantą ir taip toliau. Aš e, e apsiribosiu šiandieną tik tai tuos teismo atvejus, bylų atvejus, kai buvo remiamasi šeštuoju žmogaus teisė konvencijos straipsniu. Kalbant apie pagrindinę bylą šią prasme, žmogaus teisų teisme, tai yra byla A prieš Junktinę karalystę, kur e, bendruomenių rūmų narys e, pareiškė e, didelius kaltinimus, e, kaip vėliau pasirodė neteisingus kaltinimus e, vienam iš savo rinkėjų. Jis atskleidė to asmens adresą, pavardę ir dėl to e, e, atsakovai teko persikelti gyventi į kitą vietą, perkelti vaikus į kitą mokyklą ir taip toliau. Tada e, buvo bandoma iškelti bylą parlamento nariui, bet to nebuvo galima padaryti dėl parlamentinio imuniteto. Žmogaus, teismo, žmogaus teisų teismas e, nusprendė, kad eina kalba apie teisėtą e, prieigos prie teismo laisvės ribojimą. Tačiau įdomu pastebėti, kad teismas vėlesnėje byloje savo požiūrį gana smarkiai pakeitė. E, jis nustatė vadinamosius funkcinius kriterijus, e, nustatant, e, kai, kiek teisėtai galima riboti prieigą prie teismų. Tik tai tada, kai yra dalykinis materialusis ryšys tarp parlamentaro veiksmų ir, ir, ir jo e, kaip parlamentaro funkcijų įmanoma e, parlamentaro e, neliečiamybę teisėtai apriboti pagal žmogaus teisų konvencijos šeštąjį straipsnėje. Vėliau Kordobos byloje yra dvi tokios bylos. Italijos parlamento narys siuntinėjo laiškus ir e, įžeidžiančias e, dovanas, e, norėdamas e, pašiepti kito Italijos parlamentaro e, veiksmus. Ir teismas nusprendė, kad pagal savo prigimtį toks elgesys e, negali būti priskirtas parlamentaro funkcijų vykdymui ir kad e, jeigu nėra aiškios sąsajos su parlamentaro veikla, reikia pasiremti proporcingumo principu, apsprendžiant sąsają tarp tikslo ir tam tikslui pasiekti pasirinktų priemonių. Taigi, e, Kordobos byloje ir kitose bylose žmogaus teismas e, gana smarkiai apribojo savo ankstesnį argumentavimą anksčiau aptartoje byloje A prieš Junktinę karalystę. Jeigu pažvelgsime arčiau, e, iš arčiau į šį kriterijų ir kalbėsime apie neatskaitingumo materialiąją pusę, kuomet yra pasisakoma ne parlamente, tuomet paaiškėja, kad neatskaitingumas kartais e, netlaiko šio išbandymo, kitaip sakant, kai nėra dalykinio ar materialaus ryšio arba pakankamai stipraus ryšio ir tada paaiškėja, kad neliečiamumas e, negali būti taip išbandomas, nes beveik niekada nėra materialaus ryšio ar sąsajos. Tai kai kalbam apie fumus persekucijonis, tai, e, žvengiant iš žmogaus teisų teismo perspektyvos, e, neliečiamumo, E, kaltinimai e, beveik niekada negalėtų būti pagrysti. Galime pažvelgti į kitą, e, kitas bylas susijusias su Graikijos parlamento nariais. Vienoje iš jų parlamentanų narė negalėjo kreiptis į, keis, į teismo dėl vaiko priežiūros. E, buvo e, nuspręsta, kad e, parlamentarų veiksmai e, šiuo atveju nieko bendro neturėjo su jų kaip parlamentaro funkcijos atlikimu. Bet jeigu pažvelgsime į bylą kart prieš Turkiją, kurioje e, parlamento narys e, apskundė parlamento nutarimą nepanaikinti jo parla, e, parlamentinio imuniteto ir tokiu būdu būti teisiamam. Čia teismas e, aiškiai pademonstravo, kad skirtingose bylose argumentavimas e, yra skirtingas. Taigi, e, išriškėja labai aiški tendencija, kad e, e neatskaitingumas yra susijęs e, su e, parlamentaro e, veiksmų sąsaja su e, materialiuoju e, materialiuoju veiksmu. toliau klostysis. Ar jūsų nuomonė mes ir toliau turėtumėme dirbti, e, kurdami Europos neliečiamybės sistemą Europos parlamento nariams? Tai būtų neliečiamybė, kuri nebūtų niekaip susijusių su nacionaliniu parlamentaru neliečiamybė, kaip kad yra dabar. Labai dažnai tokia problema iškyla Ir e, mūsų komitete diskusijose dažnai apie tai yra kalbama. Manau, manau kad ponas Garganį tai galės atsakyti. Norėčiau pasakyti, kad 2004-2009 metų kadencijoje, kai aš pirmininkavau šiai pirmininkai, e, šiai, šiai, šiam komitetui, vienas pranešėjas buvo iš Vokietijos. Mes E, re, parengėme dokumentą parlamentui ir jam buvo pritarta, pritarta tiek dėl funkcijų, tiek dėl imuniteto. Dviem trečdaliais balsų e, buvo patvirtinta, kad nereikia e, vertinti, kokia yra nacionalinė sistema. Mes tenkiamės taip pat suvienodinti Europos parlamento narių atlyginimus. E, taryba vis dėlto tam nepritarė ir dėl to imuniteto klausimas e, kaip ir nebuvo išspręstas. Taigi aš džiaugiuosi, kad mes galime diskutuoti šią temą. Tie standartai, kurie buvo skirti parlamento nario funkcijoms iš tikrųjų susiję ne tik su mūsų veikla komitetuose, bet yra taip pat susijusi ir su tuo, ką mes sakome. Patričelio atveju aš pritariu tikrai. Parlamento narys kritikavo e, policininką, na ir tikrai tuo atveju ne, nebuvo analizuojama kažkokia visiems piliečiams aktuali tema. Bet jeigu, tarkim, kokiame nors komitete parlamento darys kalbama apie kalba apie teisingumą, migrantus, Turkiją arba kokią kitą temą, kuri yra svarbi šiuo metu. Jis taip daro todėl, kad jo yra klausima nu, nuomonės, nes jį nebūtų kreiptasi, jeigu jis nebūtų parlamento narys. Taigi tos nuomonės klausia, tarkim, žiniasklaidos atstovai. Taigi tas parlamento narys išsako savo nuomonę ir mes apie tai jau esame daug kartų diskutavę komitetas prieš suformuluodama savo nuomonę turi įvertinti ne apskritai to pareiškimo prasme, bet jeigu tas pareiškimas yra objektivus, kurio negalėjo neišsakyti šis narys, jeigu, tarkim, yra pasakoma prieš teismus, nes teismai, tarkim, yra peržengę savo funkcijas, pereina jau prie fumus persekucionis, tokiu atveju parlamento nariai tikrai reikia ginti. Italijoje parlamento darys negali sakyti savo imuniteto. Aš nežinau, yra dar kuri nors valstybė Europoje, kurioje gali atsisakyti parlamento narys imuniteto. Bet manau, kad daugumoje valstybių narių Europos parlamento narys negali atsisakyti savo imuniteto, todėl kad apsauga yra skiriama ne atskiram parlamento nariui, bet visam parlamentui. Taigi aš norėčiau, kad mes grįžtume prie tų darbų, kurie jau buvo nuveikti, prie to dokumentų, kurį jau mes parengėme anksčiau. E, Europoje dabar dar ne, nesibaigusi krizė, bet Būtina stiprinti mūsų politinę svarbą. Parlamentas leidžia teisės aktus, prisideda prie teisės aktų leidimo ir dėl to jį reikia saugoti. Nereikia tik Italijos Prancūzijos ar Suomijos parlamento apsaugos, reikia Europos parlamento apsaugos. Taigi, tam reikia teisės aktų Europos parlamente. Dėkuoju. Yes, if I may briefly follow up on... Labai trumpai norėčiau papildyti tai, ką, apie ką kalbėjo ponas Gargani. Labai teisingai pastebėjote. Tie pareiškimai, kad e, vienas ar kitas atvejs gali priklausyti, nepriklausyti aštuntajam protokolo straipsniui, e, ne atsakomybės atleidimas už nuomonės išreikštas už Europos parlamento ribų, uh, Manau, kad galėtume panaudoti du kriterijus, kurių pagrindų galėtume nuspręsti, ar toks pareiškimas yra susijęs su parlamentaro darbu ar ne. Tam gali būti pasiteltas visuomenės intereso kriterijus arba, kaip ponas, e, ponas Garganė teisingai pastebėjo, ar parlamentaras nebuvo tarsi pakurstytas išsakyti vienokią ar kitokią nuomonę visuomenės labui. Dramatiškesnė padėtis susidaro, kai reikia taikyti devintąjį protokolo straipsnį, kuris suteikia e, neliečiamybę kai kuriems parlamentarams atvejams, kurie e, iš esmės nieko neturi bendro su parlamentaro veikla. Ir tai yra e, veiksmas, kuris nei kiek nėra susijęs su parlamentaro mandatu. Kai kuriuose valstybėse narėse e, parlamentarai yra visiškai apsaugoti, bent jau per savo kadenciją, nuo e, teismo, nuo teisingumo sistemos. Tai gali būti ir civilinės teisės atvejai. Ir devintame straipsnėje kalbame apie nacionalinės sistemas. Ir atrodo, kad uh, tas straipsnis nenumato nieko, kas būtų viršesnis už nacionalinę teisę. Niderlanduose, pavyzdžiui, nacionalinė parlamentarų nelinčiamybė yra vienintelė uh, apsaugos priemonė. Taigi, jeigu Olandų parlamentaras atlieka veiksmą, kuris visiškai netitinka e, parlamentaro e, mandato, tai jo imunitetas yra apsaugotas. Aš žinau, kad e, Prancūzijos ar e, Lenkijos parlamentarų apsaugos sistema yra kitokia. Tos problemos negal, neišspręsime, jeigu susitarsime dėl vienodo interpretavimo ar vienodų kriterijų apibrėžimo. Turime suprasti, kad jeigu visose valstybėse narėse būtų sukurta vienoda sistema visiems Europos parlamento nariams apsaugoti, tai e, būtų tobula, bet taryboje to pasiekti būtų beveik neįmanoma. Dodam. Labai ačiū. Aš dar šitą norėčiau pridurti. Mes e, klausim dažnai patys savęs, ar Europos parlamento nariai vieną ar kitą nuomonę reiškia kaip parlamento nariai, ar vienas ar kitas pareiškidoje televizijoje, pavyzdžiui, ar spaudoje buvo išreikštas kai, jo kaip parlamento nario, ar kaip e, šiaip visuomenės veikėjo. Ir aš norėčiau prisiminti tai, ką sakė ponas Garganį, kalbėdamas apie tam tikro parlamentaro neliečiamybę. Jo neliečiamybė buvo panaikinta po labai ilgų diskusijų ir mes e, vadovavomės principu, kad ponas Albertini pasisakęs prieš prokurorą kalbėjo kaip buvęs Milano meras. Ir jis kalbėjo ne kaip Europos parlamento narys, o kaip buvęs e, meras. Tokia diskusija vyko labai išsamei tarp kolegų iš Italijos ir kitų parlamentarų. Iš to ir išplaukė labai platus šio atveju interpretavimas. Ir visuomet reikia pažiūrėti, ar vienoje ir kitoje valstybėje narėje e, galima veikti vadovaujantis baudžiamąją sistemą, o galbūt yra kitų e, sričių, kurios reglamentuoja viešą ir privačią erdvę. Taigi čia iškyla labai rimta problema. Kai turi būti priimtas sprendimas, šiandien matome, kad nuomonės labai ženkliai išsiskiria. Be bejonės būtų žymiai parliau, paprašiau Europos parlamente sukurti paprastas taisyklės ir aiškės taisyklės, e, sukurti vienodą normatyvų e, rinkinį, kuris e, reglamentuotų visus su parlamentarų neliečiamybė susijusius klausimus. Aš skatinu dar kartą visus teikti klausimus ar pasisakyti e, visiems pirmosios dalies ekspertams. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Turėčiau tik um, patikslinti kai ką. Kai tampame parlamento nariais, aš kalbu remdamasi savo patirtimi. Rodos nuo 99 iki 2004 metų kadencijoje vienas parlamento narys buvo paskelbtas parlamento nariu tik prieš dvi dienas. Ir iš jo buvo paimtas interviu, dėl ko paskui jis buvo patrauktas baudžiamojo atsakomybėn. Mes pasisakome apie Europą, Italiją, apie politiką. Jūs teisus, Kartais ta riba yra tikrai labai neryški, bet apskritai vykdydami savo funkcijas Kartais mes esame teisiami, bet dėl to, kad imamės, vykdome savo funkcijas. Aš atsimenu, kad mano provincijoje buvo nukeltas vienos bylos varstymas. Nuo 2014 metų iki 2022 metų dėl e, paveldėjimo klausimų. Aš pajokavau apie tai, pasakydamas, kad, na, tikriausiai jau bus numirę ir patys tie paveldėtojai. Tai ačiū Dievui, manęs dėl to į teismą niekas nepadavė. Bet tiesiog į mane kreipėsi, todėl kad norėjo mano nuomonės, žinojo, kad aš domiuosi teisės reikalais. E, jeigu aštuoniems metams yra nukeliamas, e, nukeliamas bylos varstimas, tai tikrai toks teismas blogai organizuoja savo darbą. Na ir aš dėl to pasisakiau. Albertinė konkrečiai magis, to teisėjo pavardės nepaminėjo. Jis tiesiog sakė, kad toje prokuratūroje buvo m, mm, dirbama kaip naudojantis gestapo principais. Jeigu jis buvo pakvestas um, mm, liūdyti ketvirtą valandą po pietų, o po to liūdijo tik tai naktį, tikrai kažkas tam teisme buvo negerai. precedentų, mm, precedentais reikėtų remtis, remtis ir parlamente. dėl to būtent e, ta pati tvarka buvo taikoma ir tam nariui, kuris e, iš karto po jo paskelbimo nariu e, buvo padotas teismą. Ačiū, Žiusepė. Manau, kad dabar mes galim pereiti prie antrosios dalies mūsų atelį. Ta dalis parodė, kokie skirtumai egzistuoja tarp skirtingų valstybių narių juridinių sistemų. Šiandien mes kalbėsime apie tris pagrindinės valstybės, kalbėjome apie skirtumus, apie parlamentinį imunitetą Lenkijoje, paskui e, galimybės panaikinti e, imunitetą. Ir ponas Piotras Cibelskis yra Lenkijos Respublikos Seimo kanceliarijos e, tyrimų skyriaus pareigūnas. E, Labadiena, ponios ir ponai, gerbiami komiteto nariai, man labai didelė garbė jums suteikti informacijos apie parlamentarų e, nepliečiamybę Lenkijoje. Be abejo, aš žinau, kad laiko turime nedaug, todėl vis tik tais aš pabandysiu su jumis aptarti skirtingas neliečiamybės rūšys Lenkijoje, e, imuniteto panaikinimo procedūrą, o baigdamas šitą pasakysiu apie tai, kokia šiuo metu yra parlamentinė praktika Lenkijoje. Ar galiu jau pradėti? Pirmiausia, pasakysiu, kad Lenkijos konstitucija kuri yra vadinama 1921 metų kovo konstitucija, garantuoja tam tikrą nepriklausomybę parlamentarams. E, neliečiamybės suteikimo e, taisyklės yra labai skirtingos, bet Lenkijos parlamentarų neliečiamybė e, buvo patikslinta 1992 metų konstitu... From its predecessor, from the small constitution of 1990. Konstitucijoje. Lenkijos konstitucija yra dvi, du straipsniai, kuriuose yra kalbama apie parlamento neliečiamybę. Svarbiausias jų yra 105 straipsnis, jame yra numatytos taisyklės, e, numatančios keturias neliečiamybės rūšis Lenkijos Seimo deputatams. Antrasis straipsnis e, kuris yra labai svarbus, yra 108 ir jame paprasčiausiai pasakyti, kad 105 straipsnio nuostatos turėtų būti taikomos ir senatoriams. Taigi, E, iš to paaiškėja, kad deputatams ir senatoriams e, suteikiama neliečiamybė yra tokia pati. Ir e, todėl jie gauna atitinkamą vienodą apsaugą. Konstitucijos 105 straipsnėje numatytos keturios e, neliečiamybės formos. Jos galėtų būti padalintos į dvi grupės. Pirmiausia, tai vadinamoji materialinė neliečiamybė numatyta 105 straipsnio pirmajame straipsnėje. Tai yra e, neliečiamybė, kuri apibrėžiama e, kaip tam tikros privilegijos. Kitos neliečiamybės yra susijusios su tam tikromis e, e su kitais trim uh, e, neliečia, imuniteto rūšimis. Galvodami apie atskaitomybę turėtume suprasti, kad Lenkijoje, kaip ir daugelėje kitų demokratinių valstybių, parlamentarų neliečiamybė nėra vertinama kaip pre, privilegija, asmeninė privilegija. Mes tai vertiname kaip laisvo parlamentaro mandato garantiją. Konstitucijos 104 straipsnė yra pasakyta, kad visi deputatai ir senatoriai yra liaudies atstovai, nerinkėjo liaudies atstovai vienas iš svarbiausių e, laisvo parlamentaro mandato bruožų yra galimybė veikti nepriklausomai. Taigi, turime parlamentarams suteikti galimybę veikti be kriminalinės atskaitomybės ar kitokios priespaudos grėsmės e, ir tai yra būdas jam dirbti visapusiškai. Kitas dalykas – turi būti užtikrintas parlamentaro autonomiškumas. Taigi vairių privilegijų ir imunitetų mastas e, apsibrėžiamas e, būtinybę atlikti parlamentaro darbą ar senatorių darbą. Turime pasakyti dar, kad prieš 27 metus e, vienas iš Lenkijos teismų prieimė sprendimą, kad neliečiamybė yra išimtis iš neligybės principo ir apie tai dabar yra kalbama Konstitucijos 32 straipsnėje. E, o aukščiausias teismas po to e, priėmė sprendimą, kad visos taisyklės susijusios su neliečiamybė turi būti interpretuojamos griežtai, kad neliečiamybė nebūtų išplėsta dėl e, skirtingų interpretacijų. Aukščiausiasis teismas pasitelkė klasikinį teisės principo excepcionė sunt eh, non extendenta. Taigi išimtis neleidžia per daug plačiai interpretuoti taisyklių. Na, nu, dabar norėčiau šitą pasakyti apie materialę neliečiamybę. Kaip jau buvo pasakyta, tai yra vienas iš lenkiškų neliečiamybės variantų, atsakomybė, atleidimo nuo atsakomybės variantų. E, ši neliečiamybė yra ribota, nes yra susijusi tik su veikla, susijusia su parlamentaro mandatu. Kita vertus, e, ši e, privilegija yra nuolatinė. Apsauga prasideda nuo e, parlamentaro kadencijos dienos, dažniausiai kai primama deputato arba senatoriaus priesaiga, e, ir baigėsi tada, kai senatorius arba deputatas miršta. Arba buvęs senatorius arba deputatas miršta. Taigi e, apsauga galioja net ir pasibaigus kadencijai. Kas itin įdomu, turime pagalvoti apie tą formuluotę veiklą atliekamą parlamentaro mandato rėmose. Tam tikra prasme tai yra miglota savoka, įstatymas šiek tiek ją patikslina, e, Senato ir e, Seimo e, darbo tvarkos taisyklėse atitinkamame įstatymė yra numatyta. Yra ten labai aiškiai pasakyta, kad tai būtų susiję su pasiūlymų teikimu E, darbų Senato ir Seimo darbo grupėse ir komitetuose, e, taip pat su kita veikla e, susijusia su parlamentaro mandatu. Problematiškiausias yra paskutinis sakinys, kurį aš jums ką tik perskaičiau. Aš dabar norėčiau pasiremti Lenkijos aukščiausiojo teismo jurisprudenciją. Visa veikla išplaukianti iš tiesioginio parlamentaro darbo, įgyvendinant jo mandatą, yra apsaugota materialinės neliečialybės principų. E, praeito amžiaus dešimtajame dešimtmetyje iškilo problema, išsiaiškinant, ar ta veikla apsiriboja darbų parlamento, pastate ar ir už jo ribų. 94 metais buvo priimtas įstatymas, kuris sakė, kad materialinė neliečiamybė e, yra taikoma ne tik parlamentaro darbui posėdžiuose ir e, parlamento pastate, bet ir už jo ribų, už senato ribų ar už Seimo ribų, tam, kad būtų galima apibriežti e, veiklą, kurią gina uh, materialinė neliečiamybė. Teismas turi suderinti tą veiklą su visomis teisėmis ar prievolėmis, kurios e, deputatai ar senatoriai e, gauna pagal kitus įstatymus. Praktiškai kontroversiškiausias e, atvejis yra parlamentarų veikla žiniasklaidoje, taigi vėliausi pareiškimai, interviu kalbos. Pačioj pradžioj buvo sakoma, kad tokie, toks nuomonės reiškimas ar pasisakymai nėra apsaugoti e, parlamentaro neliečiamybės, nes žiniasklaida neapsiriboja tik, Europos, parla, tik parlamento nariais. Aukščiausio teismo jurisprudencija e, nulėmė, kad ta pozicija buvo pakeista. Ir pirmo straipsnio antroje dalyje, turiu galvoje e, deputato ar senatoriaus veiklos e, reglamentavimo įstatymą. Joje sakoma, kad senatoriai ir deputatai yra įpareigoti informuoti savo rinkėjus apie savo darbą. Taigi bet kokiu atveju teismas turi nuspręsti, ar vienas ar kitas interviu, ar nuomonės išsakymas žiniasklaidoje yra susijęs su to asmens darbo atlikimu, parlamentaro darbo atlikimu ta problema yra labai kompleksinė, jurisprudencija yra labai nenuosekli ir manau, kad artimiausiai ateitie Lenkijoje tai bus viena iš svarbiausių problemų. Turėsime sureguliuoti parlamentinę nepriklausomybę, materialę neliečiamybę. Dėl veiksmų atliekamo pagal parlamentaro mandatą e, deputatas gali būti atskaitingas tik tais e, Seimui arba senatorių senatui, bet šiame įstatyme yra kalbama daugiausia apie etinę parlamentaro atskaitomybę. Aišku, gali būti ir rimtesnių sankcijų, pavyzdžiui, nederamas elgesys per plenarinį posėdį arba komiteto posėdžius. Nuo pat pradžių labai svarbu suprasti, kad konstitucija – leidžia patraukti parlamentarą teisman, net jeigu jo veiksmai įeina į parlamentaro mandatą, bet jeigu parlamentaras arba senatas, senatorius pažeidė trečiosios šalies teisės, pavyzdžiui, ką nors įžeidė, tokiu atveju neliečiamybė gali būti panaikinta, tą daro arba Seimas arba Senatas, ir tada parlamento narys gali būti atskaitingas bet kokiame Lenkijos teisme. E, dar viena neliečiamumo privilegija yra vadinamoji formali neliečiamybė. Konstitucija 105 straipsnio antra dalis. Čia yra pasakyta, kad deputatas neturėtų būti patrauktas baudžiamojo neatsakomybėn be Seimo pritarimo. Ši privilegija apsaugo parlamentarus nuo rinkimų e, rezultatų paskelbimo dienos. Vadinasi, apsauga suteikiama žymiai anksčiau negu materialinės neliečiamybės atveju. Rezu, rinkimo rezultatų paskelbimo diena e, yra žymiai ankstesnė negu e, priesaikos prieimimo diena parlamente. Įdomu yra tai, kad nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos iki priesaikos dienos parlamente ir naujieji parlamentarai ir senieji parlamentarai gali naudotis šią privilegiją, šią neliečiamybę. Ši nuostata yra susijusi su tuo, kad E, Senato ar Seimo sesija prasideda ne rinkimų dieną, o naujos sesijos pirmąją dieną. E, ši neliečiamybė baigėsi tą dieną, kai baigėsi kadencija. E, Konstitucijos 105 straipsnio ketvirtoje dalyje yra pasakyta, kad parlamentaras gali pats atsisakyti savo imuniteto, bet aišku, šiuo atveju tik tai formalaus imuniteto, bet uh, Tokiu atveju atitinkamai Seimas arba Senatas turi vadovautis e, paties parlamentaro sprendimu. Parlamentas negali apginti imuniteto tokiu atveju. Trečia svarbi privilegija yra e, apsauga nuo sulaikymio ir arešto. Konstitucija 105 straipsnio penktoji dalis. Nors skamba gana keistai, bet ši taisyklė yra labai plačiai interpretuojama, o terminas sulaikimas yra susijęs su bet kokiu laisvės apribojimu arba parlamentaro e, laisvės e, su siaurinimu. Pavyzdžiui, e, parlamentaro, kratos atlikų parlamentaro namuose. Šiuo atveju E, kad deputatas galėtų būti sulaikytas ar areštuotas, turi būti gautas Seimo ar Senato sutikimas. Yra išimtis, jeigu parlamentaras yra sulaikomas nusikaltimo vietoje ir jo sulaikimas yra būtinas tam, kad būtų užtikrintas e, teismo neliečiamumas, e, parlamentaras gali būti sulaikytas be parlamento sutikimo. Bet tada maršalka parlamento pirmininkas turi būti informuotas nedelsiant apie sulaikymą ir maršalka gali pareikalauti, kad deputatas būtų nedelsiant paleistas. Lygiai tas pas ir apie senatorius pasakyta. Paskutinė privilegija yra reglamentuojama šim, Konstitucijos 105 straipsnio trečiojo dalyje. Tai yra nauja privilegija, atsiradusi 1997 metais Seimas arba Senatas gali reikalauti sustabdyti bylos nagrinėjimą pradėtą prieš deputato ar senatoriaus išrinkimo datą. Tai yra vienintelis atvejis, kai e, neliečiamybę galima Lenkijoje apginti. Noriu pasakyti, kad baudžiamoji byla pradėta prieš rinkimus, prieš rinkimų datą, ir jeigu tas senatorius ar deputatas yra išrinkamas, bus tesiama nebent senatorius, senatas arba Seimas sustabdys tos bylos nagrinėjimą. Kol kas tos taisyklės dar nereikėjo niekada pritaikyti, taigi jokių problemų kol kas čia neiškilo ir neturime precedentų. Keletą žodžių dabar apie neliečiamybės e, procedūras. E, neliečiamybės panaikinimas. Panaikinimas yra įmanomas trims at, trimis atvejais. Pirmiausia, kai parlamentaras E, veikia nepažeisdamas jam suteikto mandato, bet jeigu tie veiksmai pažeidžia trečiosios šalies teisės, tada žmogus gali būti patrauktas baudžiamo neatsakomybė atitinkamų parlamento rūmų e, sutikimą gavęs. Kitas dalykas e, – parlamentarų neliečiamybė baudžiamosios atsakomybės atveju gali būti visada panaikinta, nebent pats parlamentaras atsisako tos neliečiamybės. Ir paskutinis imuniteto panaikinimo atvejs yra susijęs su parlamentaro sulaikimu arba areštu. Imuniteto panaikinimo procedūra yra tokia pati visų e, neliečiamybių atveju. Viskas susideda iš trijų dalių, iš trijų etapų. Pirmiausia, Seimo arba Senato maršalka turi išnagrinėti e, pasiūlymą panaikinti imunitetą. Vėliau e, statutinis, statutas numato e, tokio pasiūlymo teikimo būdus, o vėliau parlamento ar senato pirmininkas turi nuspręsti, ar statuto nuostatos yra taikomos. Tada maršalka turi perduoti imunitetą svarstymo klausimą atitinkamam Seimo ir Senato komitetui. Komitetas turi pateikti rekomendacijas, kurios yra teikiamas plenariniam posėdžiui. Ir tada nusprendžiama, ar bus imunitetas panaikintas ar ne. Trečiasis etapas e, - balsavimas plenarinėme posėdėje. Diskusijos nebūna, o rezoliucija panaikinti imunitetą gali būti priimta absoliučia balsų dauguma e, 231 iš 460 e, deputatų arba 50 iš 100 senatorių turi balsuoti už rezoliuciją, kad ji būtų patvirtinta. Dėl formalaus imuniteto panaikinimo dar turiu pasakyti, kad pats parlamentaras turi teisę tą padaryti, neprasidėjus procedūros komiteto etapui po to, kai Seimo ir Senato maršalka pasiūlymą iš panaikinti imunitetą ap, išnagrinėję, informuoja atitinkamą parlamentarą apie tokį pasiūlymą ir tada pats senatorius arba deputatas gali per tam tikrą laiko tarpą atšaukti, atsisakyti tos neliečiamybės. Egzistuoja ir nauja procedūra, kuri e, susidarė matant realią praktiką, nauja procedūra buvo patvirtinta 2015 m. Liepos mėnesį ir ji yra taikoma tik tai tam tikrų teisės atvejų susijusių su vairavimo pažeidimais atveju. Jeigu parlamentaras gauna um, baudą už greičio viršymą, ją sumoka, E, tai gali būti traktuojama kaip neliečiamybės panaikinimas. Ir po keletos minučių aš pasakysiu, kodėl šis mm, pakeitimas yra traktuojamas kaip didelis pasiekimas, kodėl teisininkai to taip džiaugiasi. Dėl uh, to, dėl reikalavimų panaikinti baudžiamaisias bylas iškeltas prieš rinkimų datą. Galiu pasakyti, kad Seimas yra prieimęs rezoliuciją, kurioje yra reikalaujama, kad tos baudžiamosios bylos būtų suspenduotos. Kad taip atsitiktų, turi pritarti trys penktadaliai išrinktųjų parlamento narių arba e, senatorių, 276 Seime ir 60 Senate. Baigdamas norėčiau dar keletą žodžių pasakyti apie parlamento praktiką. Ir kokį laikotarpį mes paprastai aptarėme. Tai yra dažniausiai nuo 2003 iki 2015 metų. 2003 metais statuto nuostatos buvo priderintos konstitucijai. Ir dabar tame įstatyme yra numatytos visos neliečiamybės rūšys, kurios e, yra aptartos 97 metų konstitucijoje. Svarbiausia dabartinės Seimo ir Senato kadencijos ypatybė yra, kad labai ženkliai sumažėjo imuniteto e, panaikinimo atveju, bet 90 procentų tų išnykusių atvejų buvo susiję su vairavimo pažeidimais. Reiktų pasakyti, kad e, vargu, ar iš tiesų visi Lenkijos parlamentarai pradėjo lėčiau vairuoti. Didžioji dalis tokių atvejų buvo susiję būtent su greičio viršijimu. Dėl tos priežasties naujasis Lenkijos e, įstatymo pakeitimas yra sveikintinas ir e, tais atvejais, kai parlamentaras viršyje greitį, byla neturi būti nagrinėjama parlamente. Parlamentaras turi sutikti sumokėti baudą ir tiek. Dėl kitų atvejų, kaip matote, Seime yra priimta maždaug 70 rezoliucijų dėl imuniteto panaikinimo. Tik trečdalis jų numatė realų imuniteto panaikinimą. Bet turiu pasakyti, kad balsavimo rezultatas nepriklauso nuo parlamentaro politinės priklausomybės. Taigi ir parlamentarai atstovaujantis opozicijai gali sėkmingai apsiginti parlamente. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad ši nuomonė yra gana kontroversiška. Kai kurie mano kolegos, dirbantis kanceliarijoje, Seime, laikosi kitokios nuomonės ir sako, kad visi imuniteto atvejai yra politiniai. Ir e, aš dėja taip nemanau. Kaip matote, Senatas nėra panaikinęs nei vienam parlamentarų neliečiamybės per 12 metų, tačiau bendrai e, neliečiambės panaikinimo atvejai senate yra labai reti. Skaičiai yra ženkliai mažesni negu Seime. Du prieštaringiausi atvejai susijęs su nepliečiamybė buvo, atsitiko 2004-2006 metais. 2004 metais vienas deputatas neteko neliečiamybės ir po to jis buvo e, nuteistas už labai sunkius korupcinius nusikaltimus, o 2006 atvejais kitas deputatas e, neteko savo neliečiamybės ir buvo nuteistas už e, prievartavimą, seksualinį išnaudojimą ir pasikesinimą grobti žmonės. Tai e, buvo labai svarbus, e, bil, svarbi byla, svarbus atvejs, nes praėjus trejiems metams e, tas deputatas buvo išteisintas, visi kaltinimai buvo panaikinti išskyrus vieną. Tiek aš norėjau pasakyti, ačiū. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. E, przede wszystkim chcę wyrazić radość Komisji Prawnej Parlamentu. Na, na, turėčiau visų pirma e, pabrėžti, kad Europos parlamento teisės reikalų komitetas džiaugiasi, kad Lenkijoje situacija yra būtent tokia. E, na ir aš jau minėjau, kad dėl greičio viršyjimo e, turi būti mokamos baudos. Dabar kreipiuosi į e, kolegas iš parlamento. Iki šiol buvo sunku E, priartinti taisyklės e, tarp Europos parlamento taikomas Europos parlamentui ir nacionaliniam, nacionaliniams parlamentams. Vienintelis atvejis buvo Tomčiak, parlamento nario, kuris buvo Europos parlamento narys nuo 4 iki 9 metų atvejais. E, atvejais. Tiesiog buvo paaiškėjo, kad e, buvo neligybės atveju lyginant e, nacionalinių parlamentų narius ir Europos parlamentų narius. Mes tapome Europos parlamentų nariais 2004 metais, mūsų konstitucija buvo paruošta 97 metais Na ir um, buvo parengta dokumentų, kurio, kurie buvo būtent uh, skirti teismo sprendimams šioje srityje. E, vis dėlto reikėtų raginti Lenkiją užtikrinti, kad būtų suvienodintos teisės ir privilegijos, prievolės e, tarp e, Lenkijos parlamento narių ir Europos parlamento narių. Problemų e, Lenkijoje iki šiol dar egzistavo. Dabar mm, sužinosime, kokia yra Vokietijos situacija. Suteiksiu žodį ponui Filip Austermanui. Jis dirba rinkimų vertinimo komiteto sekretorijate Bundestage Vokietijoje. Klausyk, ten paskui tau bus Italija. Tai aš paimsiu šitą gerai. Dėkoju už galimybę pakalbėti apie Vokietijos įstatymus reglamentuojančias imunitetą. Uh, Tikiuosi, per nelik daug iš manęs nesitikite. Aš e, susitelksiu į teisės aktus reglamentuojančius nacionalinių parlamentų, nacionalinių parlamento narių imunitetą. Europoje e, yra pakankamai daug bendro pagrindo E, tame tarpe ir kai kalbame apie imuniteto klausimus, ką tik išgirdome apie tai, kokia yra padėtis Lenkijoje ir mūsų situacija gana panaši. Mūsų konstitucijos 46 straipsnis pirmoje, antroje, trečioje ir ketvirtoje dalyse kalba apie neliečiamybę. Ji taip pat skiriama, kaip ir sakė kolega iš Lenkijos, taigi parlamento narys nėra e, atskaitingas už e, išreikštas nuomonės, pasisakymus ir taip toliau tame tarpe. Ir jeigu tai atsispindi spausdintoje medžiagoje, jeigu tai yra susiję su jo kaip parlamentaro veikla. E, tas nepasakytina apie šmeižikiškus pasisakymus ir įžeidimus. E, Imitetas įsigalioja parlamentinio laikotarpio pradžioje, atšaukti jo negalima, jis tęsiasi ir po kadencijos pabaigos, taigi parlamentarai yra ginami iki gyvenimo pabaigos. Tai taikytina ne tik tai baudžiamosios teisės, bet e, ir administracinėse ir civilinėse e, bylose, kai eina kalbos, pavyzdžiui, apie žamos atlyginimą. Taigi, kai e, eina kalba apie pasisakymus, turima galvoj ir e, rašytiniai pasisakymai. Tačiau čia nepatenka fiziniai veiksmai, e, pastumimas, sudavimas ir taip toliau. Šiais atvejais e, sankcijos yra įmanomas, taigi yra e, drausminių priemonių, kurių galima imtis. Kalbant apie precedento teisę, tai e, e pateiksiu e, vieną iš naujesnių pavyzdžių, kur buvo keliamas e, neatskaitingumo klausimas. E, jis buvo susijęs su uh, vienos iš e, kovotojų grupuotės paramos klausimas e, buvo e, teigiama, kad buvo padarytas pareiškimas remiantis PKK, tai yra viena iš kurdų partijų. Ir e, buvo pripažinta, kad e, neatskaitingumo principas turėtų būti taikomas toje konkrečioje byloje. Kalbant apie e, e, galimybę patraukti e, parlamento narį į e, teismą, e, tam yra būtina turėti parlamento Bundestago sutikimą. Tačiau prieš ribojant e, parlamento nario e, asmens e, laisvę būtina gauti parlamento pritarimą. Tas vas pasakytina taip pat apie Vokietijos federalinį prezidentą. Nesiniai faktiškai buvo E, konkretus atsitikimas e, su federalinės asamblėjos e, vienu iš narių pagal egzistuojančio reglamento 7 straipsnį ir šeštąjį priedą šios taisyklės E, nustato procesinės taisyklės, kurios numato, kad e, galutinį sprendimą priima e, plenarinis posėdis. ir būtina gauti visų pirma, e, pirmojo komiteto nuomonę. Komiteto, kuriame ir aš turiu garbės dirbti. E, Visą tai daroma tam, kad e, parlamento nariai galėtų atlikti savo teistas pareigas, kad jie būtų apsaugoti ir galėtų dirbti savo darbą. Tai yra konstitucinė institucija ir e, parlamento nariai yra saugomi ir nuo tiesminės ir vykdomosios e, valdžių e, galimų veiksmų. kai kalbama apie Bundestago sprendimą dėl to, ar imunitetas turėtų būti naikinamas ar ne, būtina turėti solidžius argumentus. Kalbant apie e, praktinę reikalo pusę, dėl e, leidimo e, suteikimo viskas priklausys nuo e, to, kaip vystosi baudžiamasis procesas. Prokuratūra prieš pradėdama atviriai informuoti Bundestago vadovybę, kad ketina imtis veiksmų prieš vieną iš Bundestago narių. Tas narys taip pat turi būti apie tai informuotas. E, Išdama e, reikia atsižvelgti taip pat į galimybę, kad, e, kad gali būti naikinami įrodymai. Po 48 valandų, kai toks prašymas yra pateikiamas, prokurorai gali pradėti veikti E, į šį laikotarpį įeina e, savaitgaliai ir e, šventinės dienos. Šis klausimas pradedamas spręsti per pirmąjį posėdį po šio termino, nors tas terminas e, gali būti pratestas. Po to politinių frakcijų vadovai sprendžia šį klausimą toliau. Kratos e, e, įtarimų, kaltinimų pareiškimai e, ir e, prieš teisminį tai sulaikymas ir kitos priemonės e, negali būti taikomos, kol Bundesagas tam nėra suteikęs E, leidimo. Prašymai taikyti tokias priemonės kaip prieš teisminis sulaikimas e, visų pirma turi e, būti teikiami administraciniais kanalais per įvairias e, ministerijas, atitinkamas institucijas, tada turi patekti Bundestago pirmininkui ir e, tik tada e, patenka į atitinkamą komitetą, komitetas sprendžia dėl šio reikalo ir teikia savo rekomendacijas plenariniam posėdžiui. E, tačiau pačios bylos aplinkybių E, komitetas nesvarsto pagal darbo tvarkos taisyklės. Paprastai tai užtrunka tam tikrą laiką, bet kuomet e, leidimas yra suteikiamas, e, net ir tada nedaroma jokių sprendimų dėl galimos kalties ar nekaltumo. atskirais e, nereikšmingais atvejais, e, girdėjome apie Lenkijos e, praktiką, tokiais atvejais, kai grei, eina kalba apie greičio viršymą ir panašiai, gali būti taikomas preliminarus sprendimas. E, tokie sprendimai yra priimami, išplatinami kaip oficialus dokumentas. Ir e, jeigu per savaitę po tokio sprendimo jis nėra apskundžiamas, e, jis galioja, e, jeigu yra apskundimas, tada reikia svarstyti plenarinėje sesijoje. Kalbant apie preliminariuosius sprendimus, e, žinoma, galima teikti, kad e, vienu ar kitu atveju e, parlamento nario imunitetas yra naikinamas, bet tai nekeičia parlamento nario teisinio statuso. Keltą žodžių apie leidimo suteikimo procedūrą. E, nusistovėjo praktika, kai e, baudžiam, baudžiamojo, e, baudžiamosios bylos atveju ar prievartinių priemonių atveju yra laikomasi principo, kad veiksmai atlikti ne parlamente turėtų būti traktuojami taip pat. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad baudžiamojo tyrimo pradėjimas e, gali reikšti galą parlamento nario politiniai karjerai. Vadinasi, būtina elgtis konfidencialiai, netgi, netgi statistinė medžiaga yra laikoma konfidencialia. Vokietijoje. Taigi tie e, parlamento nariai, kurie nėra pirmojo komiteto nariai, E, tokią informaciją, e, tik tai jie turi tokią informaciją. E, prieš apsisprendžiant dėl tam tikrų priemonių, kai yra abejonių sprendžiama parlamentaro naudai, pavyzdžiui, tokiais atvejais kaip kratų ar kraujo paėmimo, eismo avarijų atvejais. Keletas kitų pastebėjimų apie neliečiamybę, nors jie ir nepatenka į e, imuniteto įstatymo taikymos rytį. Pirmininkas prašo kalbėti šiek tiek lėčiau. Taigi, e, norėčiau paminėti taisyklės, kurios susijusios su imunitetu, bet nėra išdėstytos imunitetą reglamentuojančiuose įstatymuose. Kitaip sakant, kalbama apie taisyklės, kurios e, išplaukia iš baudžiamojo persekiojimo teisės aktų. Taigi, e, būtina gauti Vokietijos Bundestago leidimą, e, norint e, kviesti parlamento narį teikti parodymus. Aš tikiuosi, kad e, ne pernelyg greitai kalbėjau ir išsireiškiau aiškiai. Dėkoju ponui Astarmanui. Na, vertėjai tikrai patvirtina, kad kalbėte gal šiek tiek greitai, buvo sunku jūs versti, bet dėkoju Jums už tai, kad pristatėte Vokietijos sistemą. Tik dar turėtų pasakyti vienas ekspertas, kuris atstovauja Italijai, tai bus Marko Čerazė. Jis atstovauja Europos deputatų rūmams. Prašau. Dėkoju. Pirmininkė gerbiami kolegos. Aš džiaugiuosi galėdamas pasisakyti šiame posėdėje. Na, aš jums pateikiau dokumentą ir nekalbėsiu apie būtent tai, kas tame dokumente yra pateikta. Nes esu pavargęs. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Hart už tai, kad at, paminėjo taip pat ir mūsų e, teismo atvejį, taigi jo neminėsiu. Bet tik norėčiau pabrėžti, kad Manau, šaltiniuose parašyta, kad tai nėra medinis, ar nebuvo medinis arkliukas, bet medinis e, triratis. E, norėčiau pabrėžti štai ką kad visų pirma turi būti atsižvelgta į atleidimą nuo atsakomybės, E, ir turi būti užtikrinta žodžio laisvė. E, ir kalbėsiu kuo trumpiau tam, kad būtų galima daugiau laiko skirti diskusijoms. E, na, ta atleidimo nusakomybės taisyklė būtent yra susijusi su parlamento funkcijos klausimu. Taigi, išgirdote jau šiandieną, kad kuo plačiau vertinsite tas parlamento funkcijas, tuo plačiau vertinsite ir imunitetą. Bet e, kuo plačiau versime imunitetą, tuo daugiau gali būti pažeidimų pagal Europos konvencijos žmogaus, dėl žmogaus teisų šeštą straipsnį. Tai pabrėžia daugelis prieš mane kalbėjusių asmenų. E, remdamasi savo patirtimi, galiu pasakyti, kad mano požiūris galbūt skirsis. Galbūt reikėtų pažiūrėti į šį klausimą iš kitos perspektyvos. Reikėtų pabandyti įvertinti tai iš teismų perspektyvos. Nes iš esmės ar kalbame apie parlament, nacionalinius parlamentų ar apie Europos parlamento narius. Kai kalbame apie įvairiausius kaltinimus, iš tikrųjų kiekvienas norėdamas apsikyti turėtų būti teisininku. Tai padaryti yra labai sunku. E, reikėtų bausti už e, nepagristus e, teismo sprendimus. Teisme dažnai yra paduodama būtent patraukiamas atsakomybė nasmuo už daugelį pasisakymų, deklaracijų. Dažnai būtent politinės e, organizmas priima tokį sprendimą. Bet reikėtų bausti už e, tokius nepagristus teismo sprendimus. Tokia būtų mano nuomonė. Antraip, bus visada nereikšmingų, nepagristų bylų už paprasčiausią nuomonės pareiškimą. Italijos parlamente dažnai susidurėma su tokiais atvejais, kuomet yra apšmeižiama trečioji šalis. E, tarkim, parlamento narys tai padaro. Aš dokumente pateikiau kelių atvejų pavyzdžius. Vienas iš tokių atvejų yra šis. Vienas parlamentas narys. Kreipėsi į universitetą, norėjo įvykti pareigas kurios būtų einamos dešimt metų ir vėliau jis buvo įvertintas mm, kaip nekompetitingas e, ir tai buvo paviešinta, būtent buvo paviešinta komiteto nuomonė. Ir e, tam nariui buvo skirtas imunitetas deputatų rūmose, o Konstitucinis teismas e, paša, pa, panaikino šį sprendimą. Taigi tiek pasakytina apie kalbos laisvę, kuri yra atvirtinta Italijos e, Konstitucijos 68 straipsnėje ir yra susijusi su e, žmogaus teisų devint, konvencijos 9 straipsniu. Na, o Pereinant prie dar vienos problemos, kuri dažnai kyla Italijoje, yra švarinimo klausimas. To start investigations um, against a, a member of parliament. However, Vis tik yra keletas segmentų, konkrečių procedūrų pačiame tyrime, e, kur reikia gauti konkretų sutikimą. Vienas iš tokių atvejų yra susijęs su a, e, komunikacijų perėmimu. Dauguma iš a, e, mokslininkų dirbusių šioje srityje galvoja, kad tai keista e, pasiklausimas, e, komunikacijų, komunikacijų perėmimas e, pagal apibriežtį yra slaptas veikimas. Visiškai aišku, kad jeigu žinote, kad kažkas klausosi jūsų pokalbio, tai jūs telefonu apie tai nebe kalbėsite bet e, praktikoje tai reikštų, kad jūs e, neturėsite galimybės pasiklausyti telefonų pokalbių arba turėsite įtaisyti pasiklausimo įtaką į įrangą jo automobilyje, namuose ir taip toliau. Kitas konkretus a, atvejas, e, kuris pastaruoju metu taip pat iškilo, yra vadinamasis netiesioginis pasiklausimas. E, reikalas tas, kad jeigu vyksta pokalbis tarp dviejų žmonių, tai jame dalyvauja du žmonės. Vėlgi. E, taigi, e, kuomet atliekamas pasiklausimas, jūs pasiklausite ne vieno asmens, o dviejų asmenų. Tai klausimas čia toksai, jeigu tas pasiklausimas yra skirtas būtent kitam asmeniui ir klausantis to kito asmens pokalbių, jūs fiksuojate parlamentaro pasisakymus. Čia iš esmės yra du fundamentalūs pasirinkimai. Pirmasis, interpretuojant Italijos konstituciją, yra toksai. Nepaisant e, to, ką mes turime e, apsaugoti, kad turime apsaugoti parlamento nario e, pokalbis bet kurią kainą, vis tiek pasiklausydami kito asmens ir rinkdami apie jį įrodymus, E, jeigu tame pokalbyje dalyvavo parlamento narys, tai negalės būti panaudota kaip įrodymai teisme. Antrasis pasirinkimas būtų ne, kadangi imunitetas, neliečiamybė taikoma tik tai e, parlamento nariui ir visam parlamentui, tai e, negali būti E, panaudota trečiosios šalies naudai, vien todėl, kad trečioji šalis šiuo atveju kalbasi su parlamentaru. Taigi e, atsiranda e, esminis, esminiai spastai toje alternatyvoje, tai jeigu pokalbis buvo tarp parlamentaro ir trečiosios šalies, e, bet jo pasiklausimas e, e, sutrukdys teismuose naudoti tokius įrodymus. Tai vienas kraštutinumas, antras kraštutinumas yra, kad galų gale negalite leisti, kad imuniteto taisyklės būtų panaudotos ne parlamento narių naudai. Ir tai neturi suteikti tokiems žmonėms, tokiems asmenims kokiu nors privilegijų. Dėkui. A, grazie, senjore. Dėkoju. Ponui Čerazė. Taigi išklausėme antr antrąją pasisakymų dalį. Laiko šiek tiek dar yra. Ir galime aptarti uh, tai, ką girdėjome ir galima užduoti taip pat klausimų. Tai galime daryti remdamiesi šių trijų valstybių e, pavyzdžiais. Italijos atveju mes gavome daug konkrečių detalių. Tikrai labai įdomu išklausyti šią informaciją. Pavyzdžiui, jų pasiklausimo buvo taip pat tikrai labai įdomu. Dabar žodis jums. Teisės reikalų komiteto skyriaus vadovas. Turiu porą klausimų ponui Fos, kuris yra, buvo mūsų komiteto uh, vicepirmininkas ir kuris ir kitam komitete tuo pat metu turėtų, turėjo būti. Jo vardu teikiu klausimą. E, kai mes kalbame apie parlamento, parlamentaro neliečiamybę, ar procedūra gali būti pritaikoma tik tuo atveju, kai pats parlamentaras turi duoti savo sutikimą. Ypač tai turėtų būti E, svarbu smulkių pažeidimų, pavyzdžiui, kelių eismo taisyklių pažeidimo atveju. Kitas klausimas, kaip, Europos, kaip parlamento narys tu būtų būti traktuojamas, jeigu jis dabar yra Europos parlamento narys ir yra kaltinamas e, pažeidimu padarytų prieš tampant Europos parlamento narių. Ar, e, ar jis negali pasinaudoti tada ta neliečiamybė, kuriem buvo suteikta kaip nacionalinio parlamento nariui, kuriuo jis buvo prieš tapdamas Europos parlamento nariu. Ar kas nors atsakytų? Um, again, uh, um, I was quite struck. Mane gerokai nustebino tai, kad kelių eismo taisyklių pažeidimai yra tokie svarbus. Jeigu aš Romos merui tą papasakočiau, jis turbūt uh, pasijuoktų bent jau buvusiam merui, e, dėja jis atsistatydino. Problema, kaip jau anksčiau buvo pasakyta, yra tokia, kad neliečiamybė yra suteikiama ne pavieniam asmeniui, bet visam parlamentui. Todėl aš, bent jau iš savo patirties, nepasisakyčiau už galimybę vienašališkai atšaukti ar atsisakyti e, parlamentaro neliečiamybės. Vėlgi, Italijoje e, baudos už kelių eismo taisyklės e, yra labai dažnos ir Italijos parlamente mes e, tokių dalykų net nesvarstome, apie parlamentaro vairavimo drausmę nekalbame. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kas atsitiko anksčiau, kaip aš suprantu. Prieš rinkimus, kaip aš suprantu, jeigu žmogus, arba prieš tai, kai jis buvo patvirtintas Europos parlamento nariu, jeigu yra padarytas pažeidimas, kaip daroma. Aš nemanau, kad su dabartinė konstitucinė baze, turbūt nei Vokietijoje, nei Lenkijoje, nei Italijoje, jeigu aš teisingai suprantu, nėra įmanoma pritaikyti neliečiamumo straipsnio. Jeigu kalbam apie um, atleidimą nuo atsakomybės e, už pasisakymus diskusijose, pavyzdžiui, tai e, negali būti nustat, numatyta apsauga. Tačiau, jeigu yra taikoma procedūrinė taisyklė, pagal kurią E, turi būti duotas sutikimas baudžiamai bylai pradėti, tai turbūt ne tik Italijoje, bet ir kitose valstybėse, kuriuose yra priimtos reikalingos nuostatos dėl baudžiamosios procedūros pradžios, tai e, asmuo bus apsaugotas, nes ta taisyklė yra procedūrinė ir ji yra taikoma nepriklausomai nuo to, kada ir kaip faktai, dėl kurių kaltinimai atsirado, buvo įvyko. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų ką nors papildyti? Austerman, bitte. Prašom, ponas Austerman. Ausführungen des italienischen Kollegen nur an. Taip galėčiau pritarti kolegai iš Italijos. Aš taip pat manau, kad tai yra parlamento privilegija, ne deputato, ne jo nario privilegija. Dėl to tikrai neturi būti galimybė, kad jis pas atsisakytų imuniteto. Taip pat e, matau dar vieną problemą. E, gali būti, kad e, Tokiu atveju galėtų viešoji nuomonė daryti spaudimą parlamento narių atsisakyti to imuniteto. Taip pat dar dėl to klausimo, kuris buvo užduotas anksčiau. E, jeigu gerai supratau tą klausimą. Jeigu yra įvykdytas nusikaltimas ir po to tampama nariu, e, pagal Vokietijos teisę, pagal imunitetą yra ginamas tas narys e, mandato kadencijos metu. Tai, tai žinoma pasakyti na, ne, ne apie įvykius prieš 10-15 metų. Imunitetas gino tik parlamentinę veiklą. E, taigi tai priklauso dar nuo to, ar yra, ir į veiksmus įsitraukė parlamento narys. Kuome, kuo, kada buvo ta veikla įvykdyta? Dėl pirmą klausimą, dėl galimybės atsisakyti savo parlamentaro imuniteto, tai galbūt įdomu būtų pažvelgti į Britanijos patirtį, kur, kur tie dalykai yra bandyti. E, Netaip seniai šmeižimo įstatymė atsirado 13 skirsnis, kuris leidžia parlamentarams vienašališkai atsisakyti parlamentinių privilegijų, kad galima būtų panaudoti parlamente pasakytus pareiškimus teisminėje byloje, siekiant apginti save. Šio įstatymo 13 skirsnio e, papildymas buvo smarkiai kritikuojamas. Vienas iš argumentų toks, kad tokiu atveju parlamento narys potencialiai gali būti jaučiamas, e, jausti šantažuojamas visosios nuomonės. Uh, Kita problema štai kokia, kai kalbam apie parlamento darbą, ne tik atskirų parlamentų pasisakymus diskusijose ar komiteto posėdėje, ar kai kalbama apie atskiro parlamentaro parašytą laišką, bet kai kalbama apskritai apie parlamento darbą, tai kelia didelių problemų. Nes jeigu byla susijusi su daugiau negu vienu parlamentu ar su informacija, kuri susijusi su daugiau negu vienu parlamentaru, tai ir jeigu ta informacija mm, galėtų būti panaudojama teisme tik dėl to, kad vienas parlamentaras nutarė atsisakyti savo imuniteto, tuo tarpu, kai kiti norėtų jį išlaikyti, tai gali privesti prie didelių problemų. E, ir e, čia svarbus argumentas, kad parlamento privilegijos rimtetas yra parlamento, o ne atskiro jo nario reikalas. Tiek kiti jau yra paminėję tai, ką aš norėjau pasakyti. Spašau, pana pirmininkė, kad vėl paprašiau žodžio. E, ponas Hartas paminėjo labai svarbę mintį kai kuriuose šalyse, kai kuriuose institucijose neatskaitingumas e, susideda ne, ne vien tik tai e, iš E, neatsakomybės, bet taip pat e, ir iš, e, taip sakant, įrodymų dalies. Tai kai teisėjų bilyje sakoma, kad kažkas nebus apklausiamas ir ko gero kolega pataisys mane, jeigu aš neteisingai nušviečiu, britaniškąją ar amerikietiškąją sistemą. Tai e, ta žodis neapklausiamas suprantamas taip pat kaip e, privilegija neduoti parodymų teisme. Kitaip sakant, e, negalite naudoti parlamentaro pasisakymų ar dokumentų e, teisme. E, tiesą sakant, e, Luzianos e, atstovo Johnsono byloje prieš kelis metus FBI, Federalinis tyrimų biuras, FTB, padarė kratą jo biure ir e, paėmė dokumentus, kurie susiję su jo e, teisėkuros darbus ir tada e, teismas priėmė sprendimą, kad negalima naudoti šių įrodymų byloje. Tas asmuo vėliau buvo nuteistas, bet nuteistas kitų įrodymų pagrindu. Tačiau e, ir e, pirmos instancijos ir e, aukštesnis teismas nusprendė priimti tokius įrodymus byloje. Sakau tai todėl, kad toje sistemoje egzistuoja taip pat ir įrodymų aspektas, o ne vien tik tai e, asmeninio atskaitingumo nebuvimo aspektas. Keletą pastabų apie tuos du klausimus. Visų pirma, ar reikia pradėti imuniteto atėmimo bylą dėl mažareikšmių bylų, e, tai aš e, savo pasisakymę, aš jau minėjau, kad parlamentarai gali atsisakyti bent vieno tipo savo privilegijų. Konstituciniai teisininkai Lenkijoje smarkiai kritikuoja tokį sprendimą, sakydami, kad tai e, sumenkina e, neliečiamumą, kad parlamentarai galima daryti spaudimą siekiant to pasiekti. E, taigi 99 procentais nere, e, praktikoje 99 procentais nereikšmingų bylų atveju parlamentarai atsisako savo uh, E, neliečiamumo. E, aš minėjau, kad e, nuo 9 iki 15 metų buvo 105 tokios bylos ir tik tai vienu atveju vienas iš deputatų savo neliečiamybės neatsisakė. E, kitas klausimas e, apie imuniteto apsaugojimą e, Europos parlamento nariui už nusižygimą padarytą iki jo prieš jam tampant parlamentaru. E, pagal Lenkijos e, įstatymus e, svarbu būtų, kaip valstybė elgėsi, ar tas asmo buvo apkaltintas iki rinkimų dienos. Jeigu tai buvo, tai 105 straipsnio trečioji dalis Lenkijos konstitucijos būtų taikoma. Ir, ir tada e, galima būtų spręsti, spręsti mm, imuniteto atėmimo klausimą, bet jeigu valstybė, e, valstybė elgesi per lietai ir e, kaltinimai pateikti jau jam tapus parlamento nariu, tai tada būtų pagrindas ginti jo imunitetą. ponas e, Garganė. Tik, tik vieną pastabą turiu. Aš pasikartosiu, pirminkė. E, norėtųsi viltis, kad Europa turėtų savo imuniteto e, sistemą taikomą Europos parlamento nariams. Ir e, jeigu e, kalbėtų apie galimybę atsisakyti imuniteto ar už sunku ar mažreikšmį nusikaltimą, tai reikštų tam tikrą prieštaravimą tarp, e, tarp terminų. E, man atrodo, kad e, parlamento privilegijas imunitetą reiktų ginti plačiaja prasme, reiktų ginti pačią instituciją. O atskiri nariai yra visos asociacijos asamblėjos dalimi. E, tad linkiu Jums ko geriausios sėkmės, bandant per šią parlamento kadenciją e, pasiekti savo tikslą. Galėtumėt galbūt vėl pažvelgti į praeitie vykusias diskusijas, čia sekretoriatas Jums galėtų padėti. Pažvelgsite į, į eurą, į, į, į bendrąją valiutą, jeigu pažvelgsite į institucijų vaidmenį, tai turime pripažinti, kad nu, vienos valiutos turėjimas prisidėjo prie politinės Europos sustiprėjimo. Labai ačiū. Faktiškai jūs ir apibendrinote viską, kas buvo pasakyta. Labai dėkoju, nes aš iš esmės tą patį norėjau pasakyti. Taigi, visi mastome labai panašiai. Iškyla dar problemų čia Europos parlamento teisės reikalų komitete, kai kalbame apie e, neliečiamybę. O jos yra tokios. Labai dažnai e, po, naujų, po rinkimo ateina į Teisės reikalų komitetą nauji parlamentarai ir mūsų darbe trūksta testinumo. Kiekvieną kartą mes turim pradėti nuo nulio. Mes kas kart turim aiškinti, kas yra neliečiamybė, kas yra uh, privilegijos, ką kiekvienu atveju reikia daryti ir panašiai ir panašiai. Ir aš kas kart labai džiaugiuosi mūsų sekretorietu, kurie e, yra parengę tam tikrą vadovą parlamentarams, kad jie galėtų supažinti, kokiam kontekste reikia dirbti. Šis klausimas yra nepaprastai sudėtingas, o tuo pat metu e, labai svarbu yra apsaugoti parlamento reputaciją. Taip pat labai svarbu E, nepažeisti kiekvieno Europos parlamentaro veiklos orumo. Ačiū, dėkoju visiems ekspertams už labai įdomius pasisakymus, dėkoju už tai, kad iki pat Bruselio atvažiavote, kad dalyvautume šiame renginyje. Dėkoju taip pat e, politinių reikalų departamento atstovams, kurie šiais klausimais rūpinasi čia Europos parlamente. Dėkoju, kad padėjote suorganizuoti šį šiandienos seminarą. Turiu dabar tik pasakyti, kad bandysim daryti viską, ką galime, kad jūsų patarimus ir patirtį pasiteltume ateities darbui. Ši patirtis ir informacija turi būti optimaliai panaudota, kad galėtume nueiti dar toliau ir išmintingiau. Ačiū. Thank you.